morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dear colleagues, if you may take... Labas rytas, kolegos. Pirmininko pranešimų nėra, tik tai norėčiau Jūs informuoti, kad dėl kažkokio tai streiko šiandieną Briuselėje vyksta streikas, dėl to kava nebus teikiama, taigi jūs kviečiami pasivaišinti kava, kuri yra salės gale. Salės gale. Yra kavos ir arbatos. Taip pat norėčiau priminti, kad šiandieną balsuosime vėliau. Taigi atsineškite balsavimo korteles. Dabar perėsime prie 16 darbo atvarkės punkto, nelydimų nepilnamečių padėtis, pranešėja yra ponia Natalie Grisbeck. Ir mes išklausysime. Išklausysime darbinio dokumento pristatymo. Dokumentą parengė pranešėja. atsižvelgiant į komisijos veiksmų plano vidutinės trukmės peržiūros pristatymą. Pranešėja ponia Grisbek papasakos apie tai, kaip įvyko pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas ir po to pradėsim diskusijas. Prašau, ponia Grisbek, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šįryt aš pabandysiu Jums pristatyti savo darbinį dokumentą. Apie šį dokumentą esame jau šiek tiek kalbėję, kalbėję apie nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių padėtį Europos Sąjungoje. Tai yra esminė problematika, kuriai Europos komisija yra parengusi veiksmų planą, o mes savo iniciatyvą rengiame pranešimą ir bandome įvertinti situacijos mastus, nes kasmet matome labai daug trečių šalių nelydimų pilname, nepilnamečių, kurie atvyksta arba e, yra nelydimi ES teritorijoje. Aš trumpai patiksiu šiek tiek praktinės informacijos dėl e, darbų. Mes prailginome pranešimo rengimo terminą, tai yra tas dokumentas, kur aš kviečiu ir kolegas pateikti ir pasiūlymų, ir kritinių pastabų, nes mes kartu pabandysime parengti pranešimą, išsamų pranešimą savo darbo pabaigoje. Taip pat terminas buvo prailgintas dėl to, kad mes balandžio mėnesį per žalę savaitę kviesime komisiją pasisakyti ir tada balandžio pabaigoje pateiksime jau galutinį pranešimo variantą. Taigi, rengdami šį pranešimą mes, rengdami savo iniciatyvą pranešimą, turime daug laisvės ir bandome įvertinti problemą, esminius klausimus susijusius su nepilna, nelgimu nepilnamečių padėtimi ES. Taip pat norėčiau pridurti, mes su šešėliniais pranešėjais jau tai apie tai esame kalbėję. Tai tas darbinis dokumentas nėra ribojamas, taigi mes tuo darbiniu dokumentu pasi, pasinaudosime rengdami galutinį pranešimo tekstą. Taigi aš bandysiu dabar pristatyti svarbiausias problemas, svarbiausius klausimus, kuriuos norėtumėme matyti uh, pranešime ir ką norėtumėme pasiūlyti e, komisijai. Aš tikiuosi, kad e, šią savaitę kokybiškai padirbėsime ir galiausiai parengsime tokį dokumentą, kuris e, tinkamai vertins tų pažeidžiamų piliečių padėtį ES. Taigi, kokia yra situacija? Šiandieną nelydimų nepilnamečių teisės nėra, kartais absoliučiai nėra gerbiamos tam tikrose ES valstybėse narėse apsaugos, e, prieimimo, identifikavimo ir rūpinimosi tais nelydimais nepilnamečiais klausimai, taip pat e, kiti klausimai yra nemenki iššūkiai valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungai. Pagrindinė mintis, kurie aš įsivaizduoju visiems yra primtina, yra tai, kad ES geriau turėtų būti pasirengusi sutikti tuos jaunuolius nepilnamečius ir išspręsti visas problemas bei spraga susijusias su tų nepilnamečių apsauga. Nors pripažįstame, kad tarp valstybių narių egzistuoja daug skirtumų, kaip jos elgesi su tais nepilnamečiais. Taigi tai yra na, keli pagrindiniai principai, e, kuriuos integruoju į savo dokumentą. Pirmiausia, turime pasirūpinti vaikų interesais e, ir turime apibrėžti, kas yra svarbiausi vaikų interesai. Ir vaikų interesai turi imti, turi, jiems turi būti teikiama pirmenybė, tai yra pagrindinė mintis, kuri turi atspindėti visuose veiksmuose susijusiuose su nepilnamečių klausimais, taip pat e, vaikų apsauga. Kitas principas. Ir daugelis valstybių pirmiausia dėmesį skiria imigracijos kontroliai, o ne vaikų apsaugai O mes norėtumėme daugiau dėmesio skirti vaikų apsaugai. Ir štai tos dvi linijos, tie du klausimai yra patys svarbiausi, na, o problemų reikia išspręsti nemažai ir situacija yra gan kompleksiška, valstybės narės skirtingai a, skir turi skirtingas sistemas, tačiau pirmiausia problema yra ta, kad trūksta statistinių duomenų apie nelydimų nepilnamečių skaičių ES turime šiek tiek skaičių, bet jie neišbaigti. Kitas klausimas kyla, kaip e, identifikuoti tuos nepilnamečius. Identifikavimas jau yra susijęs su nepilnamečių apsauga. Ir kokios taikomos prieimimo ES taisyklės, kaip užtikrinti tiems nepilnamečiams veiksmingą prieigą prie specializuotų paslaugų ir taip pat kaip sukurti bendrą poziciją dėl esminių prieglopšio klausimų, nes valstybės, valstybės narės, valdybės, galia, galiausiai federalinė, federalinės vyriausybės federalinėse valstybėse irgi nėra aišku, kas už tuos vaikus yra atsakingi. Taigi čia esminis klausimas. Ir Europa galbūt galėtų laikytis bendro požiūrio dėl e, amžiaus apibriešties, e, tai turėtų būti daugia disciplininis, visai traukiantis principas, vaikui palankus principas, taip pat kaip užtikrinti nepilnamečiams prieigą prie bazinių socialinių paslaugų. Komisija taip pat turi numatyti atitinkamas gairias, kad būtų užtikrinami vaikų interesai. Taigi visi tie e, klausimai labiausiai atsispindės mūsų darbinėme dokumente. Dar norėčiau paminėti ir vaikų interesų užtikrinimą, taip pat kaip tuos vaikus būtų galima apsaugoti jiems grįžus į savo gimtinės ir kaip elgtis su tais, kurie pasilieka ES, tais, kurie išvyksta ir panašiai. Taigi tai yra labai svarbus klausimai, kurie nėra dar e, tinkamai išspręsti bent jau visose tose situacijose, kurias aš mačiau, taip pat e, yra laikoma, kad suėjus 18 metų nepilnametis tampa suaugusiųjų ir tuomet e, be jokių kitų procedūrų tokie 18 mečiai jau yra išsiunčiami į savo kilmės šalį. Taigi situacija iš tiesų yra sudėtinga gan įtempta, dėl to reiktų matyti parengti kur kas ilgesnį į savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, nei 4-5 puslapių, nes jeigu norime e, aptarti visas, visas problemas, bet aišku, turime susitelti ties pagrindinėmis problemomis ir pasiūlyti sprendimus. Na, aš čia išsakiau savo asmeninę nuomonę, bet aš mielai išklausysiu visų kolegų, kurie galėtų užsakyti pasiūlymus. Aš norėčiau, kad pranešimas būtų trumpas, stiprus, glaustas, kad būtų atsižvelgiama į nelydimų nepilnamečių klausimą specifinę prasme, nes turime teisinį pagrindą jau, bazinius dokumentus. Na ir taip pat tikiuosi, nežinau, ar man pavyks to pasiekti, būtent, kad šis šiame dokumente būtų ne tik rekomendacijos e, dėl minimalių normų, tačiau kad būtų pateik, pateikti ir praktiniai pasiūlymai, e, kur, kuriais galėtų pasinaudoti valstybės narės. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad niekuomet neturime pamiršti, kad nepilnamečiai pirmiausia yra vaikai, tai yra pažeidžiama grupė, dėl to Europa ir valstybės narės privalo užtikrinti vaikų pagrindinių teisių pagarbą, kad nebūtų pažeidinėjamos jų teisės ir taip pat juos apginti ir apsaugoti. Taigi, galiausiai pabaigai dar prieš prasidedant diskusijoms, ponia pirminkė, aš norėčiau pasakyti, kad šalia Visi esate gavę tekstą ir aš norėčiau paprašyti, kad ir komisija atsižvelgtų į e, veiksmų planą 10-14 metams, dabar tą vidutinės trukmės peržiūrą ir kaip komisija ketina toliau elgtis, nes tam tikra vertinimo e, ataskaita jau yra parengta, galbūt yra kažkoks tai veiksmų planas, kažkas konkrečiau, e, kas mums padėtų mūsų darbe. Na ir labai svarbu, labai svarbu suprasti, kad šį klausimą reikia spręsti skubiai ir aš tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su kolegomis ir taip pat su komisija. Gal šiek tiek ilgai, ponė pirmininkė, kalbėjau, bet, na, <laughs> taip jau gavosi. Grisbek. Dėkoju, ponė Grisbek. Dabar pradėsime diskusijas. Šešėliniai pranešėjai, man atrodo, norės pasisakyti. Corazza Bild. Uh, th thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I would like to start by really welcoming and thanking Natalie for this great work uh, to, to Dėkoju, norėčiau padėkoti Natalijai už uh, tokio dokumento parengimą, kuriame yra atspindėti visi svarbiausi aspektai, kuriuos turėtume svarstyti. Kaip Natalija ir sakė, dokumentas yra tema, klausimas yra sudėtingas ir aš manau, kad mes turėtume sutarti dėl bendrų tikslų ir sprendimų paieškos. Geriausias tolesnio darbo būdas būtų štai toks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs aiškiai akcentuojate tai, kad mūsų darbas yra svarbiausių vaiko interesų apsauga. Kai kuriuose valstybėse daug kalbama apie srautus ir svarbiausia yra pabrėžti vaiko interesus ir individualų įvertinimą. Tai yra labai svarbu siekiant integruoti vaikus į valstybių gyvenimą. Žinoma, kitas svarbus dalykas būtų keitimasis pažangę praktiką. Jūs sakėte, labai svarbu įgyvendinti šiuo metu galiojančias taisyklės ir teisės aktus, kurie valstybėse narėse skiriasi ir ne visur yra laikomasi aukščiausių standartų dėl įvairių priežasčių. Taigi reikia žiūrėti į identifikavimo klausimus, amžiaus nustatymo klausimus, reikia labai aiškaus apibrėžimo dėl medicininių patikrų. Šie klausimai ne visuomet sklandžiai yra įgyvendinami. Ir aš norėčiau kelti štai tokį klausimą. Jūs kalbate apie specialius teisės aktus. Aš nežinau, ar tai būtų geriausias, tinkamiausias būdas, nes jūs žinote, kaip vyksta viskas. Netrukus turėsime naują parlamentą. E, aš manau, kad gal reikėtų dėmesį sutelkti į įgyvendinimo klausimus valstybėse narėse. Mes turime prieglopščio paketą, kuriame taip pat stengiamės padidinti vaikų apsaugą. Aš norėčiau, kad pirmiausia būtų įgyvendinami galiojantis teisės aktai. Jeigu vėl pradėsime iš naujo visą teisėkuros procesą, galime grįžti atgalios vietoj to, kad pasistumėtume į priekį. Todėl aš manau, kad mums reikėtų pažvelgti į šiuo metu esančius trūkumus. Yra valstybių narių, kurios siekia įgyvendinti teisės aktus, bet jie susiduria su problemomis. Galioja skirtingos prieglopščio sistemos, trūksta finansavimo, mokymo, yra ir kitų problemų, su kuriamis jūs turbūt esate geriau susipažinusi negu kad aš. Todėl aš siūlyčiau prieš svarstant naujo teisės akto galimybę aptarti įgyvendinimo klausimus. Ir norėčiau paklausti, kokią pridėtinę vertę tai galėtų atnešti ir kaip mūsų pranešimas galėtų prisidėti apskritai prie vaiko interesų apsaugos. Nežinau, ar teisės aktas naujas būtų tinkamiausias būdas. Kitas dalykas yra bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Jūs taip pat tą minėjote. Kai yra nustatoma, kad vaikui nereikia tarptautinės apsaugos, kai vaikas yra nustatomas kaip priekybo žmonėmis auka. Svarbu užtikrinti ES didesnį bendradarbiavimą per readmisijos susitarimus ar kitus metodus nes mes turime palaikyti ryšį ne tik su vyriausybėmis, taip pat ir, bet ir su pilietinė, pilietinė visuomenė, Mes turime apjungti jėgas ir tokiu būdu galėsime garantuoti, kad vaikas būtų saugoje padėtyje. Aš norėčiau paminėti vieną projektą, kuriam vadovauja e, Švedija. ERPOM su Afganistanu ir Iraku. E, projektas yra vykdomas ir siekiama pagerinti nelydimų vaikų padėtį, įvedant geresnius saugiklius. Ir aš norėčiau pakviesti jūs visus atvykti į Švediją. Libė delegacija yra numačiusi vykti į Švediją balandžio pabaigoje ir aš džiaugčiausi, jeigu daugelis iš jūsų parodytų susidomėjimą atvykti ir pažvelgti į nelydimų vaikų klausimą taip pat, nes Švedija turi geros patirties sukaupusi ir žinoma, aš bendradarbiausiu su Natalija ir su visais kitais renksančiais šį dokumentą. Dėkuoju dabar ponė Sipelė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Keletą mėnesių rengiami susitikimai, kalbama apie pagrindinės ES vertybės, pagrindinius žmogaus teisų principus. Ir šiame kontekste mes turime klausti savęs, kaip mes sprendžiame vaikų klausimą, kaip galime garantuoti teisės vaikams. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dar kartą šiandien svarstome šį klausimą. Kolegija yra teisi, sakanti, kad daug kur neturime konkrečių duomenų, kalbant pavyzdžiui apie nelydimų vaikų skaičių. Taip pat kalbant apie amžiaus grupių nustatymą ir pasirūpinimą skirtingo amžiaus grupių vaikais. Kartais valdžios institucijos numato tokias pagalbos teikimą ir tai yra klausimai, kuriuos mes turime patikslinti, mums reikia daugiau informacijos jais. Aš labai džiaugiuosi, kad mes praplėtėme terminą šiam klausimui aptarti. Ir aš norėčiau, kad pranešėja patikslintų šiuos klausimus. Yra klausimų, kuriuos privalome aptarti. Turime pagalvoti apie mūsų atsakomybę. Prieš mane kalbėjusi kolegė minėjo prieglopščio paketą. Šiame pakete yra numatyti pagrindiniai reikalavimai susiję su nepilnamečiais. Ir mes, žinoma, turime tęsti šį darbą greta šios pranešimo rengimo. Turime pažiūrėti, kokios informacijos turime, turime stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina nustatytus reikalavimus. Galbūt būtų pravartu paieškoti pažangios praktikos pavyzdžių ir galimybių pasidalinti tokią geriausią praktiką. Taip pat norėčiau paminėti keletą kitų klausimų. Pirmiausia, Europos biudžetas. Įvairiose komitetuose yra kalbama apie tai, ką turime nuveikti, kuriuose srityse turime daugiau darbų nuveikti. Taigi darbo yra išties nemažai. Ir apskritai jaunimas yra svarbus mūsų darbe klausimas mes turime pagalvoti, kam išleidžiame e, savo biudžetą. Aš lauksiu tolesnių diskusijų su pranešėja ir mes, manau, svarsysime tokius klausimus kaip duomenų rinkimas ir apskritai nelydimų nepilnamečių padėties gerinimas. Ačiū. Dėkoju ponė Sipel, dabar ponė Flotr. Merci. Ačiū. Norėčiau padėkoti Natalį Grisbek, pranešėjai, už atliktą darbą, nes tikrai manau, kad yra diskusijų pagrindas, kur labai puikiai vardinėmi iššūkiai ir kokia yra situacija su tais nepilnamečiais Lietuvoje, e, atsiprašau, Europos Sąjungoje, situacija yra netoleruotina. Na, ir turime suprasti, kad tie vaikai faktiškai yra mūsų vaikai, mes net nežinome tiksliai, kiek jų yra. Taigi mums reikia identifikuoti ir užtikrinti tinkamas prieimimo sąlygas tiems vaikams. Na ir valstybių narių turimi duomenys iš tiesų yra labai netikslus. Aš pritariu tam, kad tie nepilnamečiai tai yra vaikai pirmiausia, o ne migra, imigrantai. Europos komisijos paužiūris veiksmų plane buvo toks, kad prioritetas buvo duoda, tai suteikiamas e, nepilnamečių įvažiavimo į Europos Sąjungą, e, sąjungą prevencijai. Ir aš manau, kad e, įvažiavimo prevencija ir taip pat tos sąlygos, kurių laikantis vaikai sugražinami į savo kilmės šalis, tai neturėtų būti mūsų darbo prioritetai mes turėtumėme dėmesį skirti kitiems dalykams, būtent turėtumėme pamastyti, kokiomis priemonėmis ar naujais teisės aktais, ar kažkokios europinės strategijos pagrindų, ar bendrų teisinių pagrindų mes galėtumėme išspręsti šį esminį klausimą, kurį, kur, kurį puikiai vardino ir pranešė ir ponia Koraca Bild. Pranešime turi būti pripažįstama, kad apie tokius nelydimus nepilnamečius yra kalbama ir kituose ES teisės aktuose ir prieglopščio pakete ir panašiai, tačiau mums štai reikia kažkaip suderinti ir parengti galutinį požiūrį ir strategiją dėl tokių nelydimų nepilnamečių, izoliuotų nepilnamečių atvykusių iš užsienio ir turime kažkokį sureng, parengti strateginį pagrindą pavyzdžiui, kaip buvo Romų bendruomenių integravimo atveju, buvo parengta bendra strategija, buvo tam tikri kontaktiniai centrai įsteigti valstybės narėse. Taigi gal ir šiuo atveju būtų įmanoma imtis panašios iniciatyvos. Ir tokiu būdu galbūt mobilizuoti ir ES institucijas ir daryti spaudimą toms valstybėms narėms, kurios pagal savo nacionalinės prievolės turi pasirūpinti tais žmonėmis, tais vaikais. Ir taip pat e, šiame turime nepamiršti dar ir sugražinimo direktyvos. Ir sugražinimo direktyvoje turėtumėme daryti nuorodą ir konkrečiau kalbėti apie nelydimus nepilnamečius, nes tai yra specifiniai dalykai. Mėly kolegos, jeigu mažiau triukšma, triukšmautumėte, būtų man lengviau kalbėti. Taigi, turime Europinėme tekste su, patikslinti tą požiūrį ir surasti būdų, kaip būtų galima pasirūpinti nelydimais ne, ne nepilnamečiais ir galiausiai parengti tokį strateginį europinį e, pagrind, teisinį pagrindą šioje srityje, nes man atrodo, kad teisėkuros kelias galbūt nebus pats lengviausias, nes e, kyla pavojus, kad tikrai užtruks, kol pagerės tokių vaikų padėtis ES, jeigu mes imsimės teisėkuros kelio. Taigi yra daug partnerių, kurie, suinteresuotos menų, kurie aktyviai dirba šioje srityje, ir Europos taryba, Europos tarybos e, bazinė direktyva ir panašiai. Taigi mes turime palaikyti santykius ir su šia institucija, taip pat geriau pasinaudoti ir finansinėmis priemonėmis. E, pranešėja irgi iškėlė šį klausimą savo darbinėme dokumente e, kad būtų galima kažkaip mobilizuoti įvairių, įvairias finansinės priemonės, įvairių finansinių priemonių ir fondų lėšas. Uh, bandant išspręsti vaikų prieimimo problemas. Taip pat e, kalbant ir apie jų mokymą, švietimą ir kitus dalykus, apie tai kalbama darbinėme dokumente. Aš manau, kad būtų naudinga, nežinau, gal čia klausimą skiriu ir Nataly, nes mes iš išėlinių pranešėjų susitikime šiek tiek apie tai kalbėjome, būtent būtų naudinga sužinoti, ar nevertėtų parengti uh, Europos e, teisingumo teismo jurisprudencijos e, analizės, būtent e, kažkokio tai renginio, kada būtų galima išsiaiškinti, ką daro Europos teisingumo teismas, kokia yra jo jurisprudencija šioje srityje, kad galėtumėme tą jurisprudenciją pasinaudoti kaip europinėmis normomis šioje srityje. Na, nežinau dėl toks tyrimas galėtų būti atlika, atliekamas, nežinau, ar, ar jį mes galėtumėme surenkti. Čia toks būtų mano pasiūlymas. Dėkoju pranešėjai. Dėkoju, ponė Kirkhop. Kirkhop, the floor is yours. Thank you very much, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau e, padėkoti tiems, kurie dirba šį dokumentą apgailestauju, kad ponia Koratsa išeina iš posėdžio, nes aš norėjau pakomentuoti e, Švedijos valdžios institucijų pasirengimą mūsų vizitui balandžio mėnesį. Ir žinoma, Švedija e, pirmininkavo labai svarbiam jungtinių tautų vadovų sustikimui. Aš, kaip Junktinės karalystės ministras, paskutinėme dešimtmetyje turėjau garbės tame viršūnių sustikime dalyvauti. A, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad darbo dokumentas siekia trijų tikslų. Pirmas yra e, reguliavimo sistema ir aš manau, kad e, ši sistema yra pati silpniausia šiuo metu. O kiti du klausimai yra tokie, kaipgi reikėtų elgtis su nelydimais e, nepilnamečiais. O tai yra labai svarbus klausimas apskritai sprendžiant e, žm priekybos žmonėmis problemą. E, kurgi glūdi didžiulė problema? Ji dažnai pasitaiko, kai mes varstome su vaikais susijusius klausimus. Pirmiausia yra vaiko asmens nustatymas. Mums pirmiausia reikia nustatyti, ar asmuo yra nepilnametis. Žinoma, kad dokumente yra daroma prielaida, kad reikia atsižvelgiant į duomenis laikyti asmenį nepilnamečiu. Bet mes negalime tuo visiškai pasikliauti. Man atrodo, kad amžiaus nustatymo procesas yra labai sudėtingas. Ir dar vienas, kur kas labiau svarbesnis klausimas būtų toks. Nepilnametis kažkada tampa pilnamečiu. Ir kągi mes planuojame daryti apie teikdami tolesnę pagalbą ir paramą asmeniui. Nes vaikas, e, kuris buvo nepilnametis, tampa brandžių asmenių, pilnamečių. Kaip dėl pagalbos, tolesnės pagalbos, ar yra kažkokių perinamo laikotarpio priemonių nustatyta? Taigi yra tokių sudėtingų klausimų. Ir Aš norėčiau įspėti dėl pernelyg didelio reglamentavimo šioje srityje. Jeigu padėtis bus pernelyg stipriai reglamentuota, ji gali atnešti daugiau žalos negu kad naudos. Mums reikėtų keistis informacija tarp įvairių valdžios institucijų, bet visą tai reikėtų daryti taip, kad pasiektume uh, gerų tikslų, o tikslas yra apsaugoti nelydimus nepilnamečius ir spręsti jų problemas. Dėkuoju pono Kirchop, ponas Kleis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti pranešime skirti dėmesio priekybos žmonėms, žmonėmis aspektui kalbant apie nelydimus nepilnamečius. Yra priekybos žmonėmis grupuočių, kurios labai ciniškai žiūri į nelydimus nepilnamečius. Vaikai dažnai įgyja teisę likti valstybėje narėje, o Tai reiškia, kad ir vaiko kiti šeimos nariai gali atvykti į šalį. Mes kalbame apie vaikų teisės, turime pabrėžti tėvų atsakomybę. Tėvai išsiunčia kartais vaikus kaip migrantus į Europą, kad galiausiai gautų leidimus apsigyventi Europoje. Mes negalime sudaryti įspūdžio, kad toleruosime tokią praktiką. Ir žvelgiant į tolesnę perspektyvą, tai galėtų būti tinkamas būdas nepilnamečių teisėms apsaugoti. Mums reikia geriau bendradarbiauti su nelydimų e, nepilnamečių kilmės šalimis. Ačiū. Pirmininkas dėkoju ponui Kleis, ponė Dion. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Natalijai Grisbek rengiant šį pranešimą. E, jis labai geras ir gerai nubrėžia svarbiausius klausimus. Kalbėjo ne vienas kolega ir pabrėžė, kad esama skirtingų dokumentų šioje srityje, kuriuos reikėtų apjungti, konsoliduoti. Aš pati dirbu prieglapšio klausimais kyla problemų dėl duomenų, kiekgi nelydimų nepilnamečių yra Europos Sąjungoje. Aš norėčiau prisidėti prie diskusijos iškeldama kelis klausimus. Šis pranešimas yra susijęs su prieglopščio teikimu pranešimais ponios Natalie Grisbek pranešime, parengtame dokumente, yra keliamas ne vienas klausimas ir mums svarbu yra laikytis nuoseklumo, sprendžiant šios pažeidžiamos asmenų grupės problemas. Tarkime, sulaikymo klausimas. Yra patvirtintų nustatytų apibrėžčių prieimimo direktyvoje ir jos nevisiškai atitinka tai, ką dabar siūlo kolegė Grisberg. Nenorėčiau leistis dabar į detalės, tiesiog peržiūriu dokumento antraštės ir noriu pabrėžti, kad mums reikia nuoseklumo. Taip pat reikia pagalvoti apie vaikų prieimimą į ES teritorijoje. Mes turime nuodugniau apie tai pagalvoti, kalbant apie apsaugą, čia kažkokių apibriešių skirtumų nėra, bet kitas klausimas yra globėjų skyrimas jiems numatytos pareigos. Čia reikia šiokio tokio konsolidavimo dėl amžiaus nustatymo. Nelydimi nepilnamečiai paprastai yra vyresnio amžiaus nuo 16 iki 18 metų ir valstybės narės taiko kitokius patikrinimus ir reikia apibriežti, kokios valdžios institucijos um, turėtų turėti teisę atlikti tokius patikrinimus. Taigi mums reikia apžvelgti apskritai, kas jau yra padaryta. Aš kalbu ne tik apie sulaikymą, Aš galiu pritarti tai apibriešiai, kuri yra numatyta dėl sulaikymo sąlygų. Jos yra numatytos prieimimo direktyvoje. Aš manau, kad šiuos klausimus reikėtų aptarti išsamiau ir tada galėsime parengti subalansuotą pranešimą pirmininkas buvo paprašyta patikslinti ponios Grysbek klausimą. Gal komisija norėtų dabar pasisakyti prieš apibendrinant diskusijas? Prašom. Dėkuoju iš gerai parengtą pranešimą. Gerai jam pasirengta ir pateikta įdomių idėjų. E, jis taip pat papildo mūsų veiksmų planą dėl nelydimų nepilnamečių. Mes jį pateikėme praeitų metų rugsėjo mėnesį. <clears throat> Aiškėja, kad tai nėra laikinas reiškinys. Vaikai migruoja dėl įvairių sudėtingų priežasčių. Dėl to, kad namuose patiria smurtą, dėl to, kad pabėga, dėl ekonominių priežasčių, dėl skurdo, ieškodami išsilavinimo. Teisingai pranešėja pastebėjo, kad nesvarbu kokios priežastys, bet reikėtų tuos asmenys pirmiausia saugoti kaip vaikus. Tai ir numatyta veiksmų plane. Dėl veiksmų plano mes galime parengti bendrą Europos metodiką, nes dabar ES valstybės narės taiko labai skirtingas taisyklės ir metodikas, tai galima matyti kaip ir trūkumą, bet kita vertus galima ir išnaudoti, valstybės narės gali pasimokyti vienos iš kitų. Yra tam tikrų labai techninių aspektų, pavyzdžiui, asmens amžiaus nustatymas, šeimos ryšių nustatymas, čia reikia labai techninių, ekspertinių žinių, ir valstybės narės gali padėti viena, kito, viena kitai. Todėl mes įsteigėme e, darbo grupę, techninių ekspertų darbo grupę, ji jau du kartus posėdžiavo. Mes taip pat bendrabiaujame su EASA, kuri gali pasitelkti valstybių narių ekspertus. Praeitais metais jie daugiausia dirbo su ažmen, asmens amžiaus nustatymo klausimų, o šiais metais planuoja dirbti su šeimos ryšių nustatymu. Pirmininkas. Matau, kad vienu metu salėje vyksta kelios konferencijos. Matau, renkasi žmonės, ruošiasi balsavimui, tačiau prašyčiau tyliau, nes šiuo metu kalba komisijos atstovas, taigi prašyčiau tyliau. Trumpai apie teisės aktus. Veiksmų planas įvedė kelis patobulinimus, pavyzdžiui, direktyva kovai su žmonių gabenimu. Ir ten buvo įrašyta nauja koncepcija, nauja savoka, geriausi vaiko interesai. Šita direktyva turėtų būti E, e, e, įvertinimas tos direktyvos įgyvenimo turėtų būti atliktas šiais metais. Bus įdomu matyti, kaip valstybėms narėms sekėsi įgyvendinti. Nuostatos dėl nelydimų nepilnamečių teisės aktuose turėtų pagerinti tų vaikų padėtį. Buvo paminėta ir tokių asmenų gražinimas. Gražinimo direktyvoje konstatuojamoje dalyje ir straipsniuose taip pat yra nuostatų dėl tokių nepilnamečių. Tokiam asmeniui artėjant prie 18 menų, metų amžiaus e, gražinimo direktyva numato, kad tam tikrais pagrįstais atvejais valstybės narės gali nuspręsti negražinti vaiko į jo kilmios, kilmės valstybę tam tikrais atvejais, kai jam sueina 18 metų. Dėl veiksmų plano įgyvendinimo dar sik atsiprašau jūsų, gerbiamas pranešėjau, kolegos, prašyčiau čia nekelti triukšmo tuo metu, kai kalba komisijos atstovas, prašyčiau tylos salėje. Dėl tolesnių veiksmų po veiksmų plano jis galioja iki 2014 metų, o 2015 metais mes pateiksime galutinę ataskaitą apie veiksmų planą. Ačiū komisijos atstovui, o galbūt dabar pranešėja Grisbek norėtų tarti baigiamą į žodį. Žinoma, aš norėčiau dar kalbėti, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Padėkosiu komisijai už paaiškinimus. Procesas užtruks, užtruks ir po pranešimo prieimimo. Teks mums dirbti kartu su komisija. Taip pat noriu padėkoti šešiliniams pranešėjams ir kolegoms. Jie pasiūlė įdomių minčių dėl apibrėžčių, dėl bendradarbiavimo, dėl keitimosi praktiką, sektina praktika, taip pat dėl statistikos. Ponas Kirkhope klausė, ką daryti, kai tiems asmenims sueina 18 metų. Na, stebuklingo sprendimo neturiu. Teks šį klausimą spręsti, kaip ir daugelį kitų. E, kolegos kalbėjo apie teisinio instrumento, teisinės priemonės pobūdį Nereikia nustatyti pernelyg griežto, pernelyg smulkaus reglamentavimo, nes tai būtų neproduktyvu. Tačiau kita vertus reikia nustatyti tam tikrus rėmus. Kai kurios valstybės taiko tikrai gerą praktiką, kitoms tokios praktikos trūksta. Yra jungtinių tautų konvenciją dėl vaikų teisių ir tai yra mums Europoje, Europos Sąjungoje pagrindas. Nepaisant to, ar valstybės narės skiria dėmesio šitam klausimui ar neskiria, vis tiek mes turime nepamiršti šio klausimo ir turime parengti pasiūlymą. Tokį pasiūlymą, kuris atitiktų vaiko interesus. Nesvarbu, kokios aplinkybės, bet turime atsiminti, kad pas pažeidžiamiausias uh, asmuo yra nepilnametis vaikas. Ačiū, ačiū pranešėjai. Matau, kad susirinko kolegos pasiruošę balsavimui. Ir neturėtume dėlsti, turime balsuoti pailiui. Vakar buvo vienas klausimas išbrauktas, atidėtas. Dėl to mes susitarėme vakar ryte. Mes nebalsuosime dėl Makovei pranešimo, dėl pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo. Dabar balsuosime dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo e, pranešėjas Claude Morais. Jei pasiruošę, galime pradėti balsuoti. Kas už pono Morais rekomendacijos projektą, kas prieš. Susilaikę. Turime patikrinti elektroniškai, balsuosime dėl visos rekomendacijos, pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. 39 už, 3 prieš, 6 susilaikė, Pone Intvelt norėtų padaryti pareiškimą dėl šio balsavimo. Vienas narys praneša, kad susilaikė balsuodamas. Pone Intvelt, pirmininkė, norėčiau pareikšti mažumos nuomonę savo frakcijos vardu. Mes susilaikėme balsuoti. Žinoma, Alde pritarė vizų tvarkos supaprastinimui. Mes pritarėme piliečių laisvam judėjimui, Europos piliečiai ir Ukrainos piliečiai, jų bendras interesas, kad kliūtis būtų pašalintos. Tačiau liberalai taip pat pasisako už pagrindinės teisės ir mums didžiulį nerimą kelia, galbūt ir EPP taip pat jaučiasi. Mes nerimaujame e, dėl Ukrainos parlamentui pateikto įstatymo e, dėl LGBT teisių. Mes tikėjomės, kad e, išspręsime tą klausimą, pasieksime bendros pozicijos čia, tačiau taip neįvyko, todėl Aldė susilaikė. Gerai, kitas balsavimas. Pranešėja ponė Weber, žiniasklaidos laisvės standartų nustatymo visoje Europos Sąjungoje hartija. Yra pateikta daug pakeitimų. Kaip reikiant pabalsuosime dabar. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kompromisinis Pakeitimas numeris 2 už, prieš, susilaikę, priimta. 81 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmeta. Turime elektroniškai patikrinti dėl 81 pakeitimo. 19 už 27 prieš atmesta. 82 pakeitimas. Kas už? Priimta. 84 už. Prieš. Susilaikė priimta. 85. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Kompromisas 3. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 86 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Elektroniškai patikrinsime. Baigėme balsuoti. 19 už, 27 prieš, atmesta. 88 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90. Šitas pakeitimas atkrenta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikė atmesta priimta. 106 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 108 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 10 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 119 kas už prieš susilaikė priimta. 120 kas už prieš susilaikė priimta. 121 už prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 123 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 133 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 136, kas už, prieš, susilaikė, priimta 138, patikrinsime 136, 136 elektroniškai. Priimta. <clears throat> prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 140, kas už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas. Ne, yra antroji dalis 142 pakeitimo antra dalis, dėl kurios reikia balsuoti. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 15 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 117. Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. 141. Ne, šitas atkrito. 16 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 143 už, prieš susilaikė atmesta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 147 už, prieš susilaikė atmesta. 151, kas už prieš susilaikė priimta. 153 už prieš susilaikė atmesta. 18 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 155 už prieš susilaikė atmesta. 156 už, prieš susilaikę priimta, 157 už, prieš susilaikę atmesta, 19 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 161 prieš, už, prieš susilaikę atmesta, 166 dvi dalys, dėl pirmos dalies už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Patikrinsime pirmą dalį. Vienas šeši šeši dėl pirmos dalies. Kaip jūs balsavote už už ar prieš, už ar priešų. Priimta. Dabar antra dalis. 166 antra dalis. Kas už? Prieš atmesta. 167 kas už? Prieš susilaikę atmesta. 20 kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikę Primta. 21 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 175 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 177 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta atmesta. 179 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 180 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 181 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 182 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 183 atsimta, 184 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 187 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 191 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 196 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 197 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 129 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 6 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Kai kurie dabar atkrenta. Dabar 26 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 12 kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 14 kas už, patvirtinta Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 27 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 19 kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 20 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 28 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 22 kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 25 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 31 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 35 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 36 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 33 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 35 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 kompromisas, kas už,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 Galime balsuoti dėl visų pakeitimų kartu, išskyrus šeštą ir aštuntą punktus. Pirmiausia, balsuojame dėl visko, išskyrus šeštą ir aštuntą punktus. Taigi, kas už visus kitus kultūros reikalų komiteto pakeitimus, išskyrus šeštą ir aštuntą punktus. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Dabar šeštas ir aštuntas punktai. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Kas už aštuntąjį punktą? Kas prieš? Susilaikę, irgi patvirtinta. Dabar periname prie viso teksto balsavimo su pakeitimais ir pataisimais. Elektroniškai balsavimo. Now closed. Baigiame balsuot. Keturiasdešimt septyni už, šeši prieš, niekas nesusilaikė. Dėkojame poniai Weber. Sveikiname ją. Now, moving to the... Dabar perėsime prie kito pranešimo. If I may have your attention. If I may have your attention, please, for a minute, because there's still some. Prašau dėmesio. Dabar balsuosime. Dabar balsuosime dėl pono Georgijos Papanikolau pranešimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai yra bendrasis biudžetas. 2011 finansiniai metai balsuosime pirmiausia dėl tri, trečiojo skirsnio. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Tikriname tikriname. Pirmas pakeitimas. Papa Nikolau pranešimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Devyniolika už, 30 prieš atmesta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Balsuojame elektroniškai, prašau. Balsuojam. Baigiame balsuoti. 36 už, niekas, nes, ne, niekas nebalsavo prieš, 14 susilaikė. Patvirtinta. Dabar pereiname prie kito klausimo. Tai yra devintas skirsnis dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnam. Balsuom dėl pakeitimo. Pirmoji, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais elektroniškai. Prašau. Baigiame balsuoti. Penkiasdešimt už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Vienbalsiai patvirtinta. Dabar pagrindinių teisų agentūra, 11 metai, jų biudžeto patvirtinimas. Čia yra keletas pakeitimų. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta antrasis, jis atkrenta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, Jis pakeista žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlė ponia Makovėj. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias punktas, čia irgi Makovėj pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečias paragrafas su podnios Makovai žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimas ir pataisymas elektroniškai, prašau. Now closed. Baigiame balsuoti. Penkiasdešimt už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė, vienbalsiai patvirtinama šis dokumentas. Dabar balsuosime dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centro 11 metai. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aš devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas punktas žodinis Makovėjai ir Matijo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Ne, tryliktasis, kas už. Kas prieš, susilaikė atmesta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Balsuojam.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 31 už, 16 prieš patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Elektroniškai, prašau. Baigiame balsuoti. Vėlgi vienbalsiai patvirtinta. Papa Nikolau pranešimas dėl Europos policijos koledžo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, aštuntas atkrenta automatiškai. Dešimtas pakeitimas, kas už, Kas prieš susilaikė patvirtinta. 12. Kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso teksto elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar periname prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros Frontex biudžeto. Pirmas pakeitimas čia yra kelios dalys, ponios Makovei yra žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname antrąją dalį. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 21 už, 25 prieš. Antroji dalis atmetama. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta, bet man nelabai yra aišku. Tikriname. Trečias pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 24 prieš. Atmesta. Nebent kas nors dar nespėjo bals, prabalsuoti. Ne, ne, nieko keisti negalim. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Elektroniškai prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 48 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta policijos biuras 2011 metai. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl teksto su pakeitimais ir pataisimais elektroniškai. Prašau balsuot. Baigiame balsuoti. 48 balsavo už, 0 prieš, 0 susilaikė. Patvirtinta vienbalsiai. Galiausiai ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuome dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais elektroniškai. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. 46 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Kągi, dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, tai yra, kuris pasirodė pirmininko laiško forma dėl klinikinių tyrimų žmonėms skirtiems vaistams ir direktyvos 2001-20 panaikinimo. Elektroniškai balsuosime dėl šio laiško. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. 48 už. Patvirtinta. Dabar klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra klausimas, kurį aš pateiksiu viso komiteto vardu. Balsuojame dėl klausimo. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti 43 už, 4 prieš žodinės klausimas taip pat patvirtinamas. Dabar, man atrodo, kad baigiam darbą. Baigiame darbą, dėkoju. Dabar kelių minučių pertrauka, o po to pereisim prie kito punkto. Why don't we have to coordinate this now then? Yeah? Why don't we have to coordinate this now? Yeah?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 paleidau posėdį po balsavimų. Tačiau kitas darbo atvarkės punktas jau buvo apsvarstytas, kurį aš turėjau galvoje, tai dabar bus koordinatorių posėdis. Koordinatorių prašau pasilikti salėje, o kiti, kurie neturi teisės dalyvauti posėdėje, išeikite tyliai, o po penkių minučių vyks koordinatorių posėdis. pirmininkė, norėčiau štai ką pasakyti. Per pastarąsias keletą dienų, man atrodo, buvo daug netvarko šiame komitete. Aštuoni, devyni žodiniai pakeitimai, dėl kurių šiandien balsavome. Per 14 metų darbo šiame komitete tiek žodinių pakeitimų iškart ne, nesumačiusi. Vakar vėlgi buvo nemažai problemų dėl darbo atvarkės, nemažai problemų dėl paskutinės minutės balsavimo sąrašų atidėjimo, dėl to, kad kilo problemų dėl... Uh, kompromisinių pakeitimų. Aš manau, kad mums reikia kažkaip geriau organizuoti darbą šiame komitete, nes nemanau, kad kada nors anksčiau taip blogai buvo vedamas darbas komitete. Taigi aš labai rimtai prašau jūsų, kaip pirmininko ir visų koordinatorių, niekas nėra tobulas, puikiai tą žinau, tačiau manau, kad reiktų iš esmės pagerinti mūsų reikalų tvarkymą ir darbą šiame komitete. Na taip, pasižvelgsime, jūs jau padarėte pareiškimą Bet jeigu yra pateikiami žodiniai pakeitimai, jūs puikiai suprantate, kad nekaži ką galima keisti ir padaryti pirmininkui